Dear colleagues, kolegos, tikriausiai visi girdėjote e, baises žinias iš Briuselio oro uosto, kur atrodo vyko išpolis. Situacija, aišku, neaiški ir mes ją sakame. Aišku, esame sukresti. Mes, aišku, manome, kad tinkamiausia būtų, sekant šios įvykius, dirbti toliau. Žinoma, atidžiai seksime, kokia yra e, situacija ir esu įstikinęs, visas parlamentas reaguos atitinkamai, kai, kai bus e, visiškai aiškus visi faktai. Taigi kol kas tik tai tiek komentuosiu ir toliau siūlau patvirtinti darbo tvarkę. kur turime papildomą punktą dėl komisijos deleguotojo reglamento, dėl eksantį įnašo į bankų problemų sprendimo tvarką. Jeigu niekas neprieštrauja, laikykime darbo tvarkę patvirtintą. Reikia patvirtinti ankstesnių posėdžių vykusių 15, 18, 20, 23 vasario ir 2 kovo protokolus, jie laikomi patvirtintais, turiu trumpų pranešimų. Primenu, kad bendras ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis vis rytoj nuo 9 iki 11.30 aptarti dokumentus, kurios e, pranešė mūsų pranešėjai Biogė ir Peres dėl Eurozonos biudžeto pajėgumo. Balandžio 19 ekonomikos komitetas ir komisijos surenks parlamente klausimus dėl to, kaip steigti galių konkurencijos tarnyboms e, veikti veiksmingiau. Darbo tvarkės projektas yra pateiktas internete, registracija siūloma internetu. Tokie pranešimai, na o dabar galime daryti Mm, prie ketvirtojo klausimo, tai yra viešas klausimas su Daniel Nui, kuri yra e, CB priežiūros valdybos pirmininkė. Norėjau pasveikinti atvykus šį klausimą, tai yra svarbus renginys, nes čia viešai pristatome ECB antrasis metinis pranešimas kaip numatyta tarp institucinėme sustarime tarp parlamento ir ECB. Čia kalbame apie ECB priežiūros veiklą 2015 metais. Be to, kaip žinote, parlamentas neseniai patvirtino savo metinę ataskaitą dėl bankų sąjungos, kur E, kur daug dėmesio skiriame bendram priežiūros mechanizmui, jo veiklai pirmaisiais metais. E, mūsų vertinimas, kaip sakėme, pranešime yra pozityvus. E, pirmieji metai buvo sėkmingai, nors aišku yra išryškinamas kai kurios problemos, yra erdvės patobulinimams. Na ir dabar uh, Pats laikas teikti žodį Danielnui, pristatyti šį klausimą. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man labai liūdna dėl to, ką išgirdau apie Briuselio oro uosto, uosto įvykusius įvykius, tačiau, kaip sakė pirmininkas, gyvenimas ir darbas turi tęstis. Ir aš noriu Jums pristatyti 2015 metų ECB metinę ataskaitą dėl priežiūros veiklos. Kai pristačiau pirmąjį tokį pranešimą pernai, bendras e, priežiūros mechanizmas dar nebuvo sulaukęs ne metų. Tur, jis, e, turėjo daug žadančią ateitį. Na, o naujoje antroje ataskaitoje jau galima vertinti pusantrų metų priežiūros veiklą priežos mechanizmas vis dar turi e, puikia ateitį, tačiau jis turi padrasinančią ir praeitį, nes pasiekime pažangos, siekiant užtikrinti tinkamą veiklą, priežiūrą. Ir dabar aš pakalbėsiu apie šias temas, kurias minimos pranešime. Pirmiausia, svarbiausi įvykiai bankų sektorėje, antra, pokyčiai suderinant priežos metodiką, Ir trečia, kalbėsiu apie mūsų indėlį prie tarptautinės reguliavimo aplinkos plėtojimo, o tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Na ir prieš baigdama pakalbėsiu apie priežiūros prioritetus 16 metams. Prieš pradedant norėčiau padėkoti, padėkoti ponui Galtieriui, kaip pranešėjai, už puikų konstruktyvų pranešimą skirtą Bankų sąjungai jis yra labai svarbus kanalas, teikiant mums grįžtamą informaciją apie parlamento nuomonę e, įvairiais klausimais. Taigi pirmiausia, nuo, pradės nuo bendrų pokyčių bankų sektoriuje. Bankų rezultatai, bankų, kurios prižiūrė ECB, pagerėjo 15 metais daugiausia stabilizuojančių makroekonominių sąlygų dėka ir atsižvelgiant į poreikį gerinti bankų balansus po krizės. Visgi bankai susiduria su iššūkiais. Mažos palūkanų normos tai reiškia pra, e, menka pelningumą, o balansų e, korekcijos yra nebaigtas. Bendras pelningumas e, šiaip atsigavo nuo labai žemo lygio 15 metais. Turto graža buvo 4,6 procentai vidutiniškai 15 metais, jis padidėjo nuo 2,8 procentų. Šis pagerėjimas e, buvo dėl mažesnių pelno kredito nuostolių, dėl, nes stabilizavosi makronominės sąlygos, pajamos iš e, užmokesčių prisidėjo prie bankų pajamų didėjimo. Tačiau e, tvarumas šios situacijos dar bus vertinamas. Ekonominės prognozijos yra silpnas ir mažos palūkanų normos ir e, pajamingumo kreivės e, lėkštumas gali išlikti ilgesnį laiką. E, bankams, aišku, mažos palūkanos reiškia geresnės finansavimo sąlygas, tačiau situacija gali tapti e, sudėtingesnė per ilgesnį laikotarpį. Mažas pelningumas priežiūros institucijams e, kelia nerima, nes tai gali reikšti tam tikrų verslo modelių tvarumo problemų. Kai kurios e, institucijos gali sunkiai surinkti kapitalą galbūt, o ribotos, taip pat gali tai riboti prieigą prie finansų rinkos. ECB vertins ateityje bankų verslo modelių tvarumą, siekiant užtikrinti, kad jie sugebėtų uh, sulaikyti prieš ciklinius pokyčius ir struktūrinius iššūkius. Probleminio turto inventorius yra antras iššūkis. Blogos paskolos blogai įtakoja pelningumą ar kapitalą, o įvairios priežastys, ne vien tik tai bendros sąlygos ekonomikoje įskaitant prastą bankinį, bankinę praktiką, neveiksminga teisinė aplinka sprendžiant nemokumo problemas, skolų išieškojimą kai kuriuose šalise. 15 metais bankai padarė pažangos, kovodamas su blogomis paskalimis, padidino atsargas, o kai kurios valstybės narės, narės įgyvendino reikalingas teisinės ir struktūrinės reformas. ECB daug dirbo, dirbo pernai su bankais ir daro tą patį šiemet, kuriant individualius e, veiksmų planus ir nors užtruks kažkiek laiko, kol sumažės blogų paskolų kiekis, pažanga ateityje gali būti tikėtina. Dabar norėčiau pakalbėti apie priežiūros praktikos derinimą. Kaip žinote, 15 metais e, priežiūros peržiūra ir vertimo procesas buvo įvykdytas pirmą kartą, remintis bendrą metodiką 120 didžiausių bankinių grupių eurozonoje. Kapitalo ir likvidumo lygis tose bankuose, kurios prižiūri ECB, nustatyti pagal jų atitinkamus rizikos profilius. Papildomos priežiūros priemonės taip pat buvo taikomos ten, kur jų buvo laikoma kad jos būtinos. ECB metodika atitinka ES teisės aktus ir remiasi E, pirmaujančią praktiką bankų sąjungoje ir tarptautinių institucijų rekomendacijomis. Pasiekėme holistinį institucijų gyvybingumo vertinimą, atsižvelgiant į, į ateitį nukreiptą perspektyvą, e, deriname kiekybinius ir kokybinius elementus Tai uh, užtikrina nuoseklumą atsižvelgiant ir į institucijų specifinius parametrus. Kolegų lyginimas ir transversinė analizė buvo įmanoma platesniu mastu pirmą kartą ir kaip visas institucijas buvo galima įvertinti nuosekliai ir taip propaga, galima propaguoti labiau integruotą bendrąją bankų rinką. Tačiau uh, daug kas priklauso nuo vienodų žaidimo taisyklių. Kaip žinote, nacionaliniai e, požiūriai yra taip pat įmanomi, taikant priežiūros taisyklės. Jeigu nebus visos taisyklės sudarinos ir nacionalinės vyriausybės ar priežiūros institucijos taikės e, savo taisyklės, nebus įmanoma prižiūrėti bankų nuosekliai bendroje rinkoje. ECB projektas dėl galimybių ir diskrecijos būtent įvertino šią situaciją. ECB sukūrė suderintą politiką 122 e, priežiūros e, opcijoms. Ši politika virto ECB reglamentu dėl er, ECB gairėmis. Atsižvelgiant į e, reakcija per, gauta per viešasios konsultacijas. Šie dokumentai patvirtinti praėjusios savaitę ir taps dokumentais, galiojančiais dokumentais 16 metais. Tai yra svarbus, bet ne paskutinis žingsnis ECB dirbant užtikrinant vienodą žaidimą sąlygą. Antras etapas, galutinis etapas vyksta dabar, siekiant suderinti septynis papildomus OND. Be to, ECB vertina proporcingą būdą, kaip suderinti opcijas ir diskrecijas mažiau reikšmingoms institucijoms, bendradaudamas su nacionalinėmis institucijomis. Kaip žinote, nors nacionalinės institucijos yra atsakingos už tiesioginį, e, tiesioginę priežiūrą, ECB prižiūri visą eurozoną ir bankinę sistemą, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį. Taip pat šią progą norėčiau pakalbėti apie bendradarbiavimą su tarptautiniais reguliavimo forumais, kuriant tarptautinius reguliavimo e, dokumentus. ECB bankų priežiūra aktyviai dalyvavo Bazilio bankų priežiūros komiteto darbe ir jo priežiūros institucija e, valdytojų grupėje ir priežiūros e, vadovų grupėje. Baslis 3 politikos reformų užbaigimas yra prioritetas. Mūsų atstovai vyriose Bazilio komiteto darbo grupėse e, dirbo diskusijose, siekiant užbaigti tam tikrų svarbiausių dokumentų užbaigimą. Čia kalbama apie rinkų rizikos sistemą, taip pat bankų galimybės absorbuoti e, nuostolius, standartinių požiūrių peržiūrą, kredito ir veiklos rizikai ir kitus klausimus, įskaitant kapitalo traktavimą. Ir čia jūs, e, žinome, esate vienas iš teisės aktų rengimo. Taip pat čia galima kalbėti ir apie palūkanų normų traktavimą bankinėje knygoje. ECB bankų priežiūra dalyvavo taip pat kitose darbo kryptise Bazilio komitete šiais metais ir kitais, įskaitant e, valstybių skolos prudencinį traktavimą. Dabar trumpai norėčiau pakalbėti apie kitus svarbius projektus, kuriuose dirbame 15 metais. Ir taip pat noriu paminėti mūsų kasdienį priežiūros darbą. Pirmiausia, ECB bankų priežiūra prisidėjo prie Europos krizės valdymo sistemos kūrimo, e, remiantis bendru bankų e, reformavimo mechanizmu ir buvo pasirašytas e, dokumentas su valdyba, siekiant palengvinti bendradarbiavimą tarp ECB ir SRM. Taip pat prisimant priežiūros atsakomybės, ECB turi vykdyti atitinkamų bankų vertinimą. 15 metais e, tai buvo padaryta devyniose institucijose. Penki iš tų banko neišlaikė testo. E, jų kapitalo trūkumas sudarė 1,74 milijardo eurų. Dalis to trūkumo jau padėta padidinant kapitalą ir taikant kitas priemonės, kurių prie bankai ėmėsi nuo 15, mėne, 15 metų sausio mėnesio. Pirmasis e, inspektavimų ciklas, maždaug 240 inspektavimų buvo atlikta 15 metų, metais nacionalinės priežiūros institucijos. Atrodo, vyksta kiti išpoliai kitose miesto vietose. Galbūt dabar geriausia būtų padaryti trumpą pertrauką ir pasidomėti, kokie vyksta įvykiai ir pasižiūrėti, kaip parlamentas Silvi. Roberto, aš suprantu, kad kai kuriems nariams to reikia, bet būtent to e, už kurus rengiantis ir nori, kad mes, mes sustotume. Aš siūlau tęsti, gyvenimas turi tęstis. Aš siūlau padaryti pertrauką man reikia kontaktuoti su pirmininku ir kvestoriais, gali būti ir saugumo problemų, todėl aš norėčiau, kad e, padarytume pertrauką ir e, po to informuosiu jūs, ką darysime toliau. Dešimt minučių pertrauką, o po to aš jums pateiksiu informaciją, ką darysime toliau. Ačiū. Wow. Dear colleagues, I... Kolegos, aš pasikalbėjau su atitinkamomis parlamento institucijomis, kurios labai atidžiai stebi, kaip keičiasi padėtis, pas pastatas saugus ir yra siūloma bent jau kol kas lauksime oficialių pareiškimų, bet net jei ir sudėtinga psichologiškai yra siūloma toliau tęsti posėdį. Tokiu būdu mes įrodysime tai, apie ką kalbėjo ir Silvi. Ir siūlyčiau tuomet tęsti posėdį, o mes, aišku, kai tik tai gausime informacijos, mes atitinkamai elgsimės kaip yra nu, numatyta. Taigi, Danieliui dabar pratęs savo pasisakymą. Ačiū pirmininkė. Aš baiginėjau pristatydama mūsų atliekamą darbą Briuselio komitete ir ypatingai minėjau suverenios rizikos e, vertinimo darbus. Norėčiau paminėti dar kelis svarbius projektus, ties kuriais dirbome 2015 metais ir kur bandėme išspręsti tinkamas problemas. Aš prisimenu bendradarbiavimą ir su bendru pertvarkymo mechanizmu ir taip pat nuoseklų bankų, devinių bankų įvertinimą. Čia buvo pirmasis tikrinimų ciklas 240 patikrinimų buvo atlikta 2015 metais. Priež... Nacionalinės priežiūros institucijos 95 procentais prisidėjo prie išteklių, o Centrinis bankas 5 procentus e, įnešė, kuriant tokį centralizuotą patikrinimų vietoje skyrių. Šis skyrius stebi kaip vyksta patikrinimai, tam, kad būtų taikoma bendra homogeniška metodologija. Pusė visų svarbių institucijų naudoja bent vieną modelį, skaičiuojant regulia, reguliavimo, reguliavimo kapitalo reikalavimus. 2015 metais buvo pradėtas darbas, tikslingai peržiūrint vidaus modelius tam, kad būtų galima vieningai įgyvendinti šiuos modelius. Ir prieš baigdama aš norėčiau keturias priežiūros prioritetų sritis paminėti 16 metais. Šie prioritetai yra susiję su pagrindinės rizikos vertinimu, rizikos, su kuriomis susiduria, rizikos, su kuriomis susiduria bankai, kuriuos prižiūri ECB, taip pat ir nacionalinės kompetitingos institucijos pasitelkė bendrų priežiūros komandų atliktą darbą, atliekama yra mikroprudencinė analizė. Mm -hmm ir taip pat atsižvelgiama ir išorės institucijų ataskaitas. Tarp pagrindinių rizikų yra verslo modeliai ir pelningumo rizika. Tai yra pati didžiausia rizika. Po to kita rizika, kuri, kurios reikšmė varijuoja priklausomai nuo bankų sąjungos valstybių narių, tai yra kredito rizika ir blogų paskolų lygis, taip pat valdymo rizika, suver, e, suverenumo, e, valstybinė rizika, taip pat geopolitinės rizikos ir augantis e, pažeidžiamumas naujai besivystančiose ekonomikose, taip pat kibernetinis nusikaltimai ir panašiai. Tam, kad bankai veiksmingai kovotų su šiomis rizikomis, Centrinis bankas patvirtino penkis aukšto lygmens prioritetus, kuriais remiantis atliekamas bus priežiūros darbas 2016 metais, tai yra verslo modelio ir pelningumo rizika, kredito rizika ir daug dėmesio skiriama blogoms paslaugoms, kapitalo adekvatumas, rizik, rizikos valdymas ir duomenų kokybė bei likvidumas. Ir dėl kiekvieno šių prioritetų yra imamasi tam tikrų priežiūros iniciatyvų. Tam tikrais atvejais įgyvendinimas užtruks daugiau nei vienerius metus, taigi uh, E, jie, tie tikslai išliks aktualūs ir 17 metais. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad SSM nėra tik tai tikslas sukurti griežtą priežiūrą, kad bankai būtų saugus, bet taip pat norime prisidėti prie bendrosios rinkos vientisumo tam, kad bankai galėtų saugiai gauti prieigą prie išteklių, jais naudotis ir taip pat finansuoti inovacijas, investicijas ir augimą. Taigi, priežiūros praktikos harmonizavimas šia prasme nėra pakankamas, jeigu keič, yra skirtingos taisyklės, dėl to mes vykdome projektus atitinkamus dėl nacionalinių sistemų ir, aišku, Centrinis bankas e, ribotai tik tai gali harmonizuoti prudencinės taisyklės ir ES teisės aktai taip pat pateikia tam tikrų variantų valstybėms narėms. Centrinis bankas e, veikia pagal skirtingus nacionalinius įstatymus, e, įgyvendinant nesuharmonizuotą kapitalų reikalavimų direktyvą. Na ir šiuo atveju ECB mažai ką gali nuveikti, reikalingi teisė, kurios veiksmai tenka būtų išspręsta ši problema. Taigi, atsižvelgiant į šią situaciją, aš labai džiaugiuosi, kad jūs e, bankų sąjungos metinėje ataskaitoje reikalaujate tam tikrų teisė, kurios veiksmų ir tikiuosi, kad jūs e, pasikliausite reglamentais daugiau nei direktyvomis. Dėkoju uždėmesį. Ačiū. Dėkoju už atliekamą darbą. Ir aš taip pat turiu pasakyti, kaip teigiame ir pranešime, mes tikimės labai atviro ir skaidraus dialogo su Europos parlamentu. Dabar pradėsime nuo klausimų. Burhart jo nėra salėje. Ar kažkas nori vietojo iš APP pasisakyti? Nes tada persime prie kitų kalbėtojų. Pablo, Pablo Zanim. Brianas tuomet. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Uh, Dėkoju e, kolegiai už e, pastabas, labai sudėtinga Bruselėje diena. Ir e, kai jūs lankotės šiame komitete, praeitą kartą lankėtės šiame komitete, aš paklausiau apie Europos centrinio, Airijos centrinio banko sprendimą numatyti griežtesnės makroprudencinės taisyklės ir hipotekos taisyklės, nes Airijoje dabar labai trūksta gyvenamųjų būstų ir e, nuomos kainos yra smarkiai išaugusios, nors rinka stabilizuojasi ir netgi kainos mažėja tam tikrose regionuose. Tačiau norėčiau paklausti, ar Centrinis bankas negalėtų lankščiau taikyti tokių priemonių, priemonių, kuriomis būtų galima sugriežtinti situaciją, jeigu kainos viršė tam tikrą lygį, arba mažiau, taikyti mažiau, mažiau griežtas priemonės, jeigu situacija yra kitokia. Ar centrinių nacionalinių bankų priemonės gali būti kontracikliškos įvairiose politikos rytise, kalbant apie pinigų ir fiskalinę politiką? Kitas klausimas, norėčiau sužinoti, ar jūsų manimų būsto problema nėra makroprudencinės priežiūros rodiklis, nes tokių taisyklių griežtinimas, kai tarkim yra per daug būsto, per didelė būsto pasiūla. Ir, ir tada galima tas taisyklės galbūt padaryti mažiau griežtesnėmis, jeigu trūksta, e, trūksta būsto, e, pa, būstų, gyvenamųjų būstų šalyje. Ir dar vienas klausimas, pirmininkė. Kokie yra pavojai jūsų vertinimu, kokia yra rizika, kokią jūs ją numatote finansinėme sektorėje, jeigu išstos Didžioji Britanija, nes yra daug spekulacijų, kad kai kurios firmos iš Londono sičio perkel savo pagrindinius biurus į kitas jurisdikcijas, jeigu Junktinė karalystė išstos iš ES. Man atrodo svarbu panalizuoti tai ir pažiūrėti, ką potencialiai tai reikš, jeigu taip atsitiks ir kas už tai bus atsakingas, ar tai bus valstybės narės, ar priežiūros mechanizmas prisims atsakomybę ir kaip jūsų organizacija priežiūros mechanizmas atliko tokios rizikos įvertinimą, turiuomenį jungtinės kalystės išstojimą. Ačiū. Kalbant apie tas priemonės, kurių, kurių ėmėsi Airijos centrinis bankas, makroprudencinių priemonių, kaip sakiau, ankstesnį kartą. Tos priemonės buvo labai naudingos, bandant uh, išspręsti riziką susijusią su hipotekomis ir nekilnojamo turto krize. Būtent per tas makroprudencinės priemonės buvo galima tvarkyti su tokia rizika ir toks buvo nacionalinės priežiūros institucijos sprendimas. Aš visapusiškai gerbiu tokį sprendimą Europos centrinis bankas galėjo papildyti tas priemonės ir jeigu buvo manoma, kad jeigu niekas nėra daroma, buvo galima imtis iniciatyvos, bet esant tai situacijai, tai viskas čia priklauso nuo nacionalinės priežiūros institucijos, nacionalinio centrinio banko. Ir tai yra tikrai gan racionalu, kadangi uh, 19 yra skirtingų būdų, kaip teikiamos hipotekos ir kaip yra reaguojama į hipotekos poreikius, ES e, piliečių hipotekos poreikius. Ir e, to aš prašiau savo kolegų, kai mes e, ėmėmės įvertinti hipotekų padėtį įvairiose valstybėse narėse tam tikrus bruožus, ypatumus ir mes paskelbsime tokį vertinimą, hipotekų vertinimą eurozonoje, gal net šią savaitę, iki savaitės pabaigos. Ar būsto, į būsto pasiūlą reikia atsižvelgti vykdant makroprudencinę politiką? Aišku, reikia nes jeigu trūksta gyvenamųjų būstų arba jų yra per daug, pasiūla yra per didelė, tai yra svarbus kriterijai, kurie turi takos ir politikai ir rinkoje tai yra atsižvelgiama, aš na, nesureaguosiu į tai, ar tai reiktų atsižvelgti vykdant monetarinę politiką, nes aš nelabai, ką išmanau apie pinigų politiką, niekuomet nebuvau už ją atsakinga savo darbe mes laikomės griežto atskirimo, pinigų politika ir priežiūros politika yra, yra griežtai atskirtos, o kalbant apie e, bankus ir Junktinės karalystės išstojimą, aš nieko met nesimsiu numatyti, koks galėtų būti referendumo rezultatas arba kokį poveikį tai turės. Bet jūsų klausimas yra šiek tiek kitoks, kadangi kalbama apie bankų padėtį, e, kurie galėtų prisijungti prie kontinentinės Europos. Aš nežinau, ar taip atsitiks, tikrai negalėčiau komentuoti hipotetiškai, kaip kas atsitiktų, tačiau Europos reglamentuose jau yra tai numatyta. Ir bankai yra šiuo atveju svarbios institucijos ir galbūt bus ir kitų svarbių institucijų eurozonoje, kuriems bus reikalingi didesni ištekliai. ECB. Taip pat matau ir privalumų, sukurta bus daugiau darbo vietų kontinentinėje Europoje, bet, kaip sakiau, aš, kažin, ar galiu hipotetiškai čia dabar komentuoti galimą situaciją. Ačiū. Eliza Ferreira. Labai ačiū. Iš tikrųjų, aplinkybės šiandieną neleidžia mums skirti pakankamai dėmesio dabar svarstamam klausimui. Man, mane tikrai klausiausi išsiblaškiusi jūsų žanginių pastabų. Vis dėlto norėčiau sureaguoti tai, ką jūs pasakėte. Jūs kalbėjote apie tai, kaip galima būtų užtikrinti perėjimą nuo ankstesnės Europos bankų kultūros prie naujos Europos bankų kultūros, kurią sukurs nauji teisės aktai, e, e, kurie buvo parengti bendradarbiaujant su Europos parlamentu per pastaruosius e, metus. Jūs kalbėjote apie bendrą valdybą, Single Supervisory Board, ir gal Jūs e, galite e, pakomentuoti, kokiu sunkumu kils e, tuo pereinamuoju laikotarpiu prisiderinant prie naujos situacijos. Ar į tai bus galima atsižvelgti? Toliau makroekonomikos lygmenių buvo pastebima stagnacija, tai turėjo poveikio ir bankų pelnui. Taip pat buvo gana didelis ir blogų paskolų lygis. Bet tuo pačiu metu galioja reikalavimai dėl kapitalo padidinimo ir didesnio skaidrumo. Na ir jeigu viską tai suderinsime su naujomis pagalbos taisyklėmis, Tai turime nepamiršti to, kad, to, kad e, valstybėse narėse dar yra didelis nestabilumas. Taip atsitiko ne, pač, ne dėl pačios bankų sąjungos, bet dėl įvairių problemų perinamuoju laikotarpiu. Ir noriu pasiteirauti. Mm. E, kaip e, e, bendra ECB priežiūros valdyba vertina sunkumus per pereinamą laikotarpį? Labai ačiū. Aš suprantu, kad dabar išgyvename sudėtingą pereinamą laikotarpį ir man atrodo, kad ta, tuo galima paaiškinti ir tą sumaišti rinkose metų pradžioje. Investuoti galbūt ne iš karto suvokia visą situaciją ir situacijos pasakmes jiems patiems. Kalbant apie dabartinę padėtį, mes žinome, kad reikia tam tikro lankstumo, tam, kad galėtume prisitaikyti, bet tam reikės ir laiko. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote ir apie apie blogas paskolas ir iš tikrųjų reikės laiko šioms problemams išspręsti. Bet mes atlikome išsamų e, non-performing exposures vertinimą ir Turiu pasakyti, kad e, turime pakankamai e, didelį rezervą tokiai problemai spręsti. Taigi mes e, šias problemas galime tinkamai spręsti. Man atrodo, kad einame tinkamu keliu, spręsdami iškilusias problemas ir, aišku, mes atsižvelgiame į tai, kad padėtis yra nelengva, bet mes tikrai sieksime, kad visi bankai ES būtų tvarūs Tuo užsiema ir nacionalinės priežiūros institucijos, kurios turi ir žinių, ir patirties susijusios su nacionalinė bankų sistema. SSM, o taip pat ir centralizuotas sprendimų prieimimo procesas tikrai pasitarnauja, kai reikia priimti sprendimus. Labai ačiū. Ko gero gavome generalinio saugumo direktorato pirminę informaciją. Buvome informuoti, kad pastatuose buvo pakeltas saugumo lygis iki oranžinio, atliekama kontrolė, mes būsime nuolat informuojami, dabar mūsų prašoma likti Europos parlamento pastatų viduje. Aš norėčiau kalbėti vokiškai. Turiu klausimą dėl tų blogų paskolų, kurios jau buvo minėtos. Man atrodo, kad buvo teisingai pastebėta, kad yra įvairių priežasčių Visų pirma, tai yra ir bendros ekonominės tendencijos ir struktūrinės e, priežastis, pavyzdžiui, bankrotai arba restruktūrizavimas. Ir e, noriu pateikti klausimą. Jūsų nuomonė, Dėl kiek blogų paskolų eurozonoje yra e, kaltos e, ekonominio augimo tendencijos ir gal galite palyginti blogų paskolų lygį ES ir JAV. Iki 2010 metų e, tų pas, blogų paskolų lygis ES ir JAV buvo praktiškai vienodas Nuo 2010 metų situacija pasikeitė, blogų paskolų lygis JAV ženkliai sumažėjo, ES ženkliai padidėjo. Kaip Jūs manote, ar taip atsitiko dėl skirtingo, e, e, skirtingų ekonominių aplinkybių, skirtingo ekonominio augimo? E, Ar jūsų vis, nuomonė vis dėlto tos skirtingos ekonominės tendencijos nebuvo tokios didelės, kad e, jomis būtų galima paaiškinti tą labai skirtingą blogų paskolų lygį? Toliau dėl bankroto įstatymo. Ir tiesą sakant, nelabai supratau, ką jūs turėjote meni, kalbėdama apie bankroto įstatymą kaip struktūrinę priežastį. blogos paskolos e, išlieka e, banko e, kreditinio apskaitos dokumentuose iki to laiko, kol tos paskolos nenurašomos. Ar bankai galėtų pritarti tam, kad blogos paskolos būtų nurašytos dėl ekonominių aplinkybių? Gal reikėtų atitikti atitinkamo teisės akto dėl blogų paskolų nurašymo. Tai irgi yra siejama su bankroto įstatymu. Ar jūs kaip priežiūros valdyba manote, kad reikia sugriežtinti sąlygas blogų paskolų nurašymui bankuose? Ačiū. Uh, well, uh, NPLs. Uh, Blogos paskaitos turi skirtingų charakteristikų priklausomai nuo šalies, nuo paskolos gavėjo, ar tai yra mažminės prekybos įmonė, maža įmonė, didelė įmonė, taip pat priklausomai ir nuo teisinės aplinkos. iš tiesų ne vien tik tai ekonominių sąlygų, tai yra, taip pat yra veiksnių, kuri daro įtaką situacijai. Aišku, viskas prasideda nuo ekonominės situacijos dažniausiai, tačiau yra ir kitų veiksnių. Tai reiškia taip pat, kad turime panaudoti visus įmanomus sprendimus Kartais panaudojamas specialiosios garantijos, kaip pavyzdžiui Italijoje arba pavyzdžiui turto pardavimas specialiems ypatingiems investuotojams, kurie nori ir gali pasirūpinti tuo, tuo turtu. Arba tai daroma per bankų balansus. E, peržiūrint paskolas, kurios galima restruktūrizuoti, kurių negalima restruktūrizuoti, kurios niekada netaps veiksnėmis ir turi būti laikomos nuostolių. Iš tikrųjų, bankroto uh, įstatymai, ypač per, galimybės perimti įkaitą, pavyzdžiui, kai kuriuose šalise netaip seniai nebuvo teisinių galimybių perimti įkeistą turtą. Taigi, ne, čia ne vien tik bankininkų atsisakymas sprendti, spręsti problemą, kartais jie tiesiog negali to padaryti, bet, bet situacija šalise ta prasme gerėja. Bankams taip pat e, svarbus ir e, darbuotojų skaičius, tai, tai prasme galimybės skirti pakankamai darbuotojų dirbti šiais klausimais. Kartais bankai neturi pakankamai išteklių ir tinkamos kokybės išteklių. Ar reikia nurašinėti dideliu mastu? Aš skeptiškai į tai žiūriu. Aš nemanau, kad viena priemonė gali išspręsti situacijas, kurios yra skirtingos įvairiose šalise nes yra ir skirtingi paskolų gavėjai. Mano nuomonė tai prieštarauja ir e, tai kultūrai, kurie reikalauja gražinti skolas ir sumokėti e, sąskaitas apmokėti. Nemanau, kad turėsime sveikus ir patikimus bankus, jeigu e, paskola nebus įmama su tikslu ją gražinti. Tai, ką darome, yra tiek, kiek galime padaryti turbūt. E, mes taip pat bendradarbiavame ir su TVF, kurie yra ekspertai šiais klausimais. Ir mes perėmėme pačią geriausią priežiūros praktiką, taikoma 19 šalių, kurias mes prižiūrime. Ačiū, Silvi Gular. Ačiū pirmininkė, ačiū pirmiausia už šią galimybę pratesti šį darbą, nes aš manau, kad mes gyvename laikotarpiu, kuomet turime gintis e, nuo žmonių, kurie nori mus užpulti nuolat. Ir noriu padėkoti kolegijai, kad atvykote pas mus, jums nereikėjo turbūt buvo atvykti ir iš Frankfurto. Noriu užduoti du klausimus. Pirmiausias dėl perspektyvos peržiūrėti priežiūros institucijų darbą. Ką manote, ką galima pagerinti jūsų santykiuose e, su kitais, su EIOPA, pavyzdžiui, Europos investicijų banku ir apskritai kokia e, Antras klausimas Ar jūs pritarėte, kad paskutiniu metu daug girdime apie Junktinės karalystės dėrybas, kad e, jos išstojimas bus problema vidaus rinkai? Aš manau, kad techninė prasme, kad atrodo, kad eurozona prisideda prie valstybių vienodos pozicijos suformavimo, o tos, kurios užsilieka už rozonos ribų, tai iš tiesų kenkia ir e, bankinė rinka ir iš esmės ją fragmentuoja. Ačiū. Aš bandysiu atsakyti angliškai, kad kuo daugiau žmonių mane suprastų. Taigi atsakysiu anglų kalbą. dėl bendros priežiūros mechanizmo peržiūros, kuris bus vykdomas parlamente. Jūs minėjote bankininkystės instituciją ir EJOPA. Nu, mūsų santykiai su šiomis institucijomis yra puikus. Aš jau daug metų e, su, su to susijusi, kad esu, kaip prancūzai sako, jau baldas, kaip baldas pas juos, toks įprastas e, veidas. E, Na, aš galbūt ne, ne, nesusiduriu su interesų konfliktu, bet, pavyzdžiui, tam, kad Europos balsas būtų girdomas šiuose institucijose, tai stebina, kad pirmininkas EBA ir JOPA institucijų neturi balsavimo teisės. EBA pirmininkas beje yra čia. Taip pat mes esame stebėtojai, EBA neturime balsavimo teisės taip pat. Visgi mes pasitikime puikiais savo santykiais tarp mūsų institucijų. Ir galbūt mūsų, į mūsų nuomonės atsižvelgiam e, dėl problemų. Tai mūsų darbas e, yra šiek tiek sudėtingesnis, nes e, SSM reglamente nėra delegavimo teisės ir kiekviena sprendimą turi priimti priežiūros valdyba. Tai yra, dėl to mes turime renkti daug dokumentų, juos teikti priežiūros valdybai. Tai nėra iš tikrųjų priežiūros darbas. Arba yra vietų, kur neaišku, kas ką turi daryti. Yra tam tikrų sričių, kur viskas aišku, SSM galios pagal reglamentą yra apibrieštos pagal reglamentą, kuris perkelia Bazelis 3. Tačiau dėl vartotojų apsaugos, kiti dalykai yra aiškus, tačiau yra tam tikra pilka zona, kur mūsų nuomonės gali išsiskirti, išsiskirti kalbantis su viet, nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Pavyzdžiui, ar kažką turi daryti ECB, ar priežas mechanizmas, ar nacionalinės institucijos, ar tai turi daryti ECB, teikiant nuorod, nurodymus priežiūros institucijoms. E, iš tiesų tai reiškia daugiau darbo, negu tai padaryti patiems. Ir, pavyzdžiui, ar, ar na, išsiaiškinimas dėl taisyklių sudarinimo yra ta magiška koncepcija, kuri būtų mums naudinga, mūsų gyvenimą palengvintų. Jūs klausėte, ar eurozona yra problema bendrai rinkai? Aš taip nemanau, galbūt aš esu šališka, bet aš manau, kad tai yra dirbti tą darbą, kuris dirbamas eurozonoje, ypač taisyklių derinimas, kurį darome nacionalių opcijų atžvilgių. Turime 19 šalių, kurios anksčiau dirbo skirtingai. Reikia, kad jos dirbtų panašiai. Taip pat visas darbas siekiant užtikrinti, kad visi bankai, visos Rozonos bankinės sistemos būtų saugesnės ir sveikesnės, tai manau, kad tai naudinga bus ir bendrai rinkai. Bet vėlgi, aš galbūt esu šiek tiek šališka, tačiau aš manau, kad eurozona yra puikus dalykas. Ir nekomentuosiu to, kas nėra eurozonos dalis. Tai yra tų kitų šalių žmonių sprendimų reikalas. Ačiū, Fabija Damasi. Ačiū Jeigu leisite, kalbėsiu vokiškai. Äh, Aš visų pirma norėčiau e, išreikšti užuojautą nukentėjusiems nuo šių baisių įvykių. Ir manau, kad tikrai labai svarbu ir tokiams aplinkybėmis tęsti mūsų darbą. Noriu pateikti klausimą. Europos komisija susitarė su Hamburgo ir Šlesvig-Holšteino federacinėmis e, žemėmis. Dėl to, kaip reikėtų atskirti e, blogas paskolas kalbama apie 5 milijardus ar 3, kablel, vietoj 6,2 milijardų ir 3,2 milijardo vietoj 2 milijardų eurų. Mes e, turime 10 milijardų garantiją, bet 6 milijardai tarsi jau yra panaudoti. Ir jeigu būtų atsižvelgiama į tai, kad e, ir pardavus vertybinius popierius rinkose e, pajamos būtų labai mažos, ar gali sakyti taip, kad garantijų bus iš viso atsisakyta? Ar jūs e, irgi laikotės tokio paties požiūrio? Ir kaip Jūs manote, ar Hazard Nordbank uh, E, gali tokiamis aplinkybėmis išlikti, ar vis dėlto šiam bankui teks bankrutuoti? Galbūt atliekant bankų atsparumo testą buvo gauti per nelik optimistiniai e, e, rezultatai, gal reikia čia tam tikrų korekcijų. Pavyzdžiui, ir Vokietijoje, ir Italijoje jau yra tokių atvejų, kai pensininkai nusižudė, nes neteko visų gyvenimo santaupų, nes jie buvo priversti investuoti. Ar manote, kad reikėtų bankų struktūros reformos, ypač investicinių bankų reformos, tam, kad žmonės nebepatirtų tokių nuostolių? Ar Europos parlamentas ir toliau turėtų siekti bankų sistemos struktūrinės reformos? Ar mano minėtas e, Vokietijos bankas e, e, galėtų išlikti nebankrutavęs? Uh, Kągi, gal galėtume Danielą atsakyti jeigu teisingai supratau pirmąją klausimo dalį, jūs kalbėjote apie Vokietijos banką, kuris dabar svarsto planą kartu su Europos komisija dėl garantijos, kuri buvo gauta valstybės pagalbos kontekste. Taigi aš nenorėčiau komentuoti konkrečiai šios atskiros institucijos. Ir kai vakar išvykau iš Frankfurto, vis dar vyko diskusijos, taigi aš netgi negalėčiau labai tiksliai ir teisingai atsakyti apie šį banką. Bet man atrodo vakar visą tai prasidėjo, bent jau mačiau tai savo Blackberry telefone, kai važiavau į Briuselį. O kalbant apie atsparumo testą, kuris buvo atliktas, jeigu turite neišsamaus vertinimo e, atsparumo testą, tai mm, mes manome, kad atliko, atlikome puikų darbą, dėl visų bankų, kurie buvo patikrinti nepalankiausiamis sąlygomis. Ir kalbant apie vertinimą, netgi turint omeny scenarijų e, besivystančiose ekonominėse valstybėse, kas smarkiai pasikeitė, ai, jūs turėtumėte scenarijų, mes patys scenarijaus netvirtiname. Priešiškas scenarijus galiausiai dėl jo balsuoja EBA nariai, o mes ten net neturime balsavimo teisės, kaip sakiau anksčiau, ir taip pat daugiausia tai daroma per Europos sisteminės rizikos valdybą, atitinkamą komitetą, kuris surenka daug indėlių informacijos iš Centrinio banko Europos komisijos, bet mes neteikėme savo nuomonės vertinant ekonominę padėtį. Taigi net ir gerai taip, nes mes nesame iš anksto nusiteikę, mes tiesiog paimame tą scenarių toks, koks yra ir nedalyvaujame jį rengiant. Toliau dėl atitinkamų priemonių, kurios buvo parduotos mažmenininkams. Taip, tiesa, kalba eina apie vartotojų apsaugą ir aš anksčiau buvau atsakinga už vartotojų apsaugą, daugiau nesu už tai atsakinga ir nekaži ką čia galime nuveikti, bet tokia priemonė turi būti parduodama visapusiškai skaidriai, kad žmonės, kurie perka tokias priemonės, mažmenininkai arba investuotojai suprastų, ką jos reiškia. Uh, ką jie perka. Bankų struktūrinė reforma, aš manau, kad tai yra delikatus klausimas, kadangi Europoje bankai vaidina svarbu vaidmenį finansuojant ekonomiką. 70 procentų finansavimo yra skiriama bankų, 30 procentų skiria rinkos, o, pažiūrėjau, JAF yra vis priešinga situacija, taigi Europoje mums reikia stiprios rinkos kūrimo dimensijos, kad padėtumėme įmonėms, kurios gauna galimybę pasinaudoti rinką. Tai reiškia, kad e, rinka turi tokia ir išlikti ir mažmenės komercinių bankų operacijos neturėtų būti e, sujungiamos su priekybinė bankų dalimi bent jau tai buvo padaryta pagal Vokietijos ir Prancūzijos įstatymus ir tiek aš manau ir mes tik tai galime padaryti ir mes matėme šių metų pradžioje, kokios buvo rinkos be įprastinės rinkos sandaros. Nes matėme tokiu atveju, kai tas atskirimas dar nebuvo įvykdytas, dėl jo dar nebuvo balsuota, bet skirtumai tarp šių metų samišio lygdant su ankstesniais yra tokie, kad šių metų sumaištis galbūt mažesnė. Taigi turime į tai atsižvelgti. Dėkoju. Ačiū. Vienuoliktas punktas mūsų pranešime kalbama jame apie tai, kad reikia pasimokyti iš išsamaus vertinimo, kuris buvo atliekamas uh, ir abiejais atvejais institucija buvo laikoma racionali, tvirta ir po to teko ją rekapitalizuoti. Taigi tas scenarius šiuo atveju ne, nepasiteisino ir Fabio irgi priminė, kokia metodologija yra naudojama vertant trečiųjų šalių riziką, lyginant su vidinė rizika, vidinės rizikos vertinimu. Taigi taip mes suprantame ir koks yra jūsų vaidmuo kad jūs nedalyvaujate primant sprendimus ir panašiai. Gigold. Šiek tiek šitą situaciją šiek tiek mm, trukdo susikaupti ir norisi tik tylėti, bet aš norėčiau vis tiek užduoti klausimus, atsižvelgiant į tai, ką sakė Fabio. Tiesa, kad vartotojų apsaugos įgaliojimų e, mechanizmas negauna. Bet tai, kad trūksta investuotojų ir vartotojų apsaugos, irgi gali paveikti finansinį stabilumą ir turėti nekokių ne, ne padarinių. Taigi aš norėčiau paklausti, ar jūs kaž, kažką dėl to darote ten, kur turite įgaliojimų veikti. Kitas dalykas, jūs metinėje ataskaitoje, dėl kurios norėčiau jūs pasveikinti, konkrečiai 32 puslapyje jūs teigiate, kad jūs 30 čia bazinių balų padidinote kelis reikalavimus nuo 2015 iki 2016 metų, tai aš norėčiau paklausti, ar tai nėra procikliška esant dabartiniai eurozonos padėčiai Ir norėčiau suprasti, kaip jūs į tai atsižvelgėte, būtent, kad yra skirtumų vertinant makroekonominę padėtį įvairiose valstybėse narėse. O dėl Vokietijos aš norėčiau pažymėti, kad Bundesbank uh, savo finansinio stabilumo ataskaitoje pabrėžė, kad dabar 30 procentų visų būsto paskolų Vokietijoje yra išduodamos už daugiau nei 100 procentų, turint omenyje pirminę e, būsto kainą. Tai yra neįprasta e, Vokietijos kredito rinkoje. Ir galiausiai aš iš vienos lobisto laiško sužinojau, kad jūs jau taikote tam tikrą prasme pagal antrąjį ramstį tam tikrus reikalavimus. Kaip jūs tą darote, gal galite paaiškinti, kurią antrojo ramšio dalį jūs manote, laikote visapusiškai saistančią pagal MDE atitinkamus punktus ir kuri dalis jūsų manimų nėra saistanti, nors aš suprantu, kad čia reikia daug ką pasiaiškinti, bet aš vis tiek nesuprantu, kodėl antrasis ramstis turi būti dalyjamas į saistančią ar mažiau saistančią dalį ir kokiu teisiniu pagrindu visą tai yra daroma. Ačiū už klausimus dėl antrojo ramščio ir galim, galimo procikliškumo. Antrojo ramščio reikalavimai bendrai buvo padidinti 30 bazinių punktų šiais metais. Ir norėčiau tik tai pridurti, kad didelė dauguma bankininkų, kurie įvertino ir susipažino su antrojo ramšio reikalavimais, jų padidinimu jau turi reikiamą kapitalą. Taigi tai nesukūrė poreikio numatyti papildomus kapitalo reikalavimus. Taip pat buvo nemažai valstybių, kur bankai buvo, bankų kapitalas buvo labai gerai atkurtas ir antrojo ramšio reikalavimai buvo buvo susijęs su konkrečiais reikalavimais, tiksliais reikalavimais ir nereikėjo skirti labai daug laiko bandant išsiaiškinti, ar 8,5 procento ar 9 procentai reikalingi nes bankai maždaug 10 procentų išaugino kapitalą. Taip, tai atsispindi 30 bazinių punktų padidinime ir tas buvo padaryta ypatingai tų bankų atžvilgių, kurie, kuriems nebuvo svarbu, kad buvo daugiau reklamų numatyta pagal antrąjį ramstį, nes jie ir tai buvo pakankamai uh, nuoseklus ir buvo taikomos vienodos sąlygos, gal išskyrus 9 procentus, 8,5 ar 9,5. Bet čia buvo tokie tik tai techniniai pakoregavimai, neturėjo jokių padarinių. Ir labai nedaug bankų, mažiau nei 10 bankų neturėjo reikiamo kapitalo, ir dabar buvo kaip ir priimtas atitinkamas sprendimas, bet dauguma bankų ir toliau sukaupė reikiamą pelną ir kompensavo už tuos papildomus antrojo ramščių reikalavimus. Taigi nemanau, kad tai sukūrė cikliškus, procikliškus, cikliškas ar procikliškas problemas. Toliau, ką padarė Bundesbankas ir koks yra kainų lygis dabar, būstų kainų lygis e, Vokietijoje. E, viskas klostosi nelabai numatyta linkme. Makroprudencinis priemonės aptariant makroprudencinės priemonės, buvo aptarinėjama ir hipotekų padėtis ir, aišku, tai visuomet yra svarbi mūsų diskusijų dalis. Taigi, į tai yra atsižvelgiama, gal ne tiek, kad reiktų imtis papildomų veiksmų Europos lygmenių, tačiau makroprudencinės priemonės yra pirmiausia pavaldžios nacionalinių priežiūros institucijų uh, E, kompetencijai. Taigi mes stebime, kokiu nacionaliniu priemonių imamasi ar nėra imamasi ir tada numatome galimybę centriniam, Europos centriniam bankui imtis priemonių. Ir dar norėčiau pridurti, kad kontracikliški buferiai, kurie buvo patvirtinti nacionalinių priežiūros institucijų, bent jau kol kas siekia nulį, nes tokia yra, to reikalauja padėtis. Toliau kalbant apie tą lobisto laišką, tai net nežinau, apie ką turite meni, nes tų laiškų gauname daug. Aš galėčiau rekomenduoti pas, paskelbti viešai tuos laiškus, nes visiems jie būtų labai įdomus. Kągi, gal. Tikimės, kad laiškų bus dar daugiau ir gal kažkada ir paskelbsime juos. Dauguma jų viešai ir paskelbiami. Autoriai viešai juos paskelbia patys praeitais metais, kai vyko diskusijos dėl pirmojo ramšio priemonių, tai norėjome išvengti jų procekliškumo ir mes iš tų rezultatų 25 bazinius punktus išskaičiavome kiekvieno banko atveju, kuriems buvo pritaikyta tas priežiūros mechanizmas. Ir uh, mes sumažinome rezultatą 25 baziniais punktais kiekvieno banko atveju, turėdami omenyje tai, kad 30 bazinių punktų papildymas, e, čia tokiu būdu užtikrinome pusiausvyrą ir mes iš anksnio perspėjimo mechanizmą numatėme, tai nėra susijęs su tomis gairėmis, kurios yra apibūdinamos Europos komisijos dokumente, tai reiškia, kad bankai žino, kad kai gauna, kai antro ramšio reikalavimai yra pritaikomi, tai jie pereina prie išankstinės perspėjimo santykio ir pagal antrojo ramšio reikalavimus ir tada jiems yra nusinčiamas laiškas ir jie yra įspėjami, kad jie jau priartėja prie uh, prie tos, tos ribos ir tada mes klausime, ką jie ketina daryti, kad atkurtų savo padėtį, turint omenyje, kad būtų užtiknami kapitalo reikalavimai. Taigi tokia taikoma yra procedūra. Ir panašu, kad komisijos dokumentas nebuvo visapusiškai galbūt išanalizuotas jūsų personalo ir uh, nebuvo aptarta ir su priežiūros valdyba kol kas e, tai, bet mes tą ketiname padaryti. Bet tai jokių būdų nėra lobistų laiško iš, išdava rezultatas. Mes tiesiog patys pamanėme, kad kuomet yra pasiekiami tam tikri lygiai, mes norime tuos, padidinti tuos 30 bazinių punktų, uh, Tai yra racionalus padidinimas mūsų vertinimu ir mes, aišku, atsižvelgiame į tą rezultatą per iš anksnio perspėjimo santykį. Dėkoju. Pirmininkas. Man komisijos paaiškinimai iš ties yra labai naudingi. Ir jūs minėjote lobisto Danish lobisto laišką. Man komisijos dokumentai visuomet yra patikimesni. Valiai. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau išreik, užre, išreikšti užuojautą nukentėjusių asmenų artimiesiems. Taip pat pritariu ir komiteto požiūrį, kad mūsų darbą būtina tęsti. Turiu klausimą Nuo pat krizės pradžios ES institucijos e, vertino e, bankų kredito riziką ir pavyzdžiui, Italijos bankai e, labiau buvo vertinami pagal tai, kokia yra ekonominė jų padėtis, bet pavyzdžiui, galbūt e, e, mūsų bankai patiria kitokią riziką negu kad šiaurės šalių, pavyzdžiui, Vokietijos, Niderlandų bankai. Ir e, reikėtų ko gero kalbėti apie asset level 3 vertinimą jeigu mes sutelksime dėmesį tie, tik ties kreditų riziką, tai e, galbūt e, apsiribosime tik tais bankais, kurie iš tikrųjų gal nėra kalti dėl bankų krizės. Kalbant apie finansinės e, rizikos problemas, tai nepakanka vien tik tai kaltinti kreditą išnavusi banką reikėtų galvoti apie sisteminės bankų sistemos problemas, tai yra trečio lygio um, turtą, assets. Toliau dėl obligacijų. Europos centrinis bankas nori laikytis progresyvaus požiūrio, bet uh, reikia turėti omeny ir tai, kad bankai jau nemažai nukentėjo nuo krizės. Jeigu mes vadovausimės progresyviniu, progresyviniu požiūriu, tai e, bankų, kri, bankų sistema gali patirti dar didesnį krizę, nes bankai jau yra nusilpę. Na ir galiausiai dabar vyksta diskusija apie a, e, Italijos bankų susiliejimą, valstybinių bankų susiliejimą. Viena vertus Italijos vyriausybė e, norėtų e, sukurti vieną didesnį nacionalinį banką, bet kiti sako, kad e, dviejų silpnų bankų sungimas į vieną reikštų dar vieno didelio silpno banko atsiradimą. Labai ačiū. Jūs sakėte, kad daugiau dėmesio skiriame kredito rizikai negu kad finansiniai rizikai bet aš pasakysiu ne, visiškai ne. Mes vertiname visokią bankų patiriamą riziką. Mes atlikome um, išsamų vertinimą. Iš tikrųjų yra e, tam tikrų bankų, kurie tokią riziką patiria. Uh, Bet pasižiūrėkime į tai, kokią metodologiją mes vadovavomės vertindami kreditų riziką, finansinę riziką. Iš tikrųjų, taikėme gana griežtą metodologiją. Mes turime atsižvelgti visokiojopą bankų riziką tam, kad galėtumėm įvertinti, kokią, bankai, kokią riziką bankai patiria dabar, kokią riziką gal patirs ateityje. Taigi mums buvo svarbu vertinti visokiojopą riziką. Toliau dėl valstybinio įsiskolinimo rizikos. Sutinku su jumis, klausimas sudėtingas. Čia tas pats kaip su blogomis paskolomis. Reikia e, laiko tokiam klausimui spręsti, nes jis yra sudėtingas, jautrus, ir e, situacija labai skiriasi. Bazelio komitetas jau dirba ir mes pateiksime pasiūlymą, o paskui Europos parlamentas turės spręsti, kaip tokį pasiūlymą įgyvendinti. Jūs esate teisėkuros institucija, o ne aš jeigu aš ir turėsiu kažkokį instrumentą problemai spręsti, tai tą instrumentą gausiu iš jūsų, tikrai neketinu keisti žaidimo taisyklių. Aš tik vykdau priežiūrą pagal nustatytus teisės aktus. Toliau dėl Italijos bankų susijungimo. Na, aš manau, kad tai yra labai svarbus sandoris ir jis turėtų būti sėkmingas. Mes e, jau matėme, kas atsitiko kitose šalise. Galbūt jau ir Italijoje taip atsitikė. Susiliejus e, bankams e, kartais susikurdavo silpnesni bankai. Mes daug bendradarbiaujame su kolegomis iš Italijos E, siekdami nustatyti tinkamus reikalavimus. Negriežtesnis negu kad reikia, bet tinkamus reikalavimus bankas turi būti stiprus nuo pat pradžios. Taigi turi būti elgiamasi kaip ir su kitų šalių bankais. Tai būtent dėl E, šios priežasties mes ir atliekame, dirbame savo darbą, atliekame priežiūrą. Manau, kad tas bankų susilimas turėtų būti sėkmingas. Na ir tam, kad bankų susilimas būtų sėkmingas, iš tikrųjų reikalinga ir tam tikra priežiūra. Aš suprantu, kad Yra pritariama Europos centrinio banko reikalavimams ir galiu pasakyti, kad vis dėlto ne aš viską sprendžiu, priežiūros valdyba prieima sprendimą. Ir praktiškai visi priežiūros valdybos nariai pritarė tiems reikalavimams, kuriuos mes pateikėme. Labai ačiū kolega Bals. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti du klausimus mūsų viešniai, ponė Niui. Visų pirma, Europos centrinis bankas vėl sumažino palūkanų normą ir dabar indėliams taikoma norma 0,5 yra dar e, neigiamesnė. Kaip Jūs manate, ar galima atskirti e, priežiūros politiką nuo pinigų politikos? Noriu Jūsų pasiteirauti, ar pinigų politikos dėka nėra perkeliama rizika e, iš klasikinio bankų sektoriaus į, ant privačių indėlininkų pečių. Kaip galima būtų užtikrinti e, diversifikavimą bankų sektorėje? Toliau. Kalbama apie tai, kad e, reikėtų minimalių emri standartų, kurie sudarytų bent 8 procentus. Kaip Jūs manote, ar e, tinkami būtų tokie standartai? Ir ar jūs čia galėtumėte e, pritarti savo kolegijai Elke Kenik? Labai ačiū jūsų klausimus. Dėl palūkanų normos jūs tikriausiai suprantate, kad e, aš negaliu komentuoti šios Europos centrinio banko politikos, bet kalbant apie bankus, tai bankai patiria tam tikrus iššūkius siekdami gauti pelno. Būtent daug iššūkių kyla dėl tokios palūkanų normos. Bet e, e, tai atneša ir tam tikrų privalumų, pavyzdžiui, dėl kredito rizikos. Dabar e, bankai gali geriau įvertinti blogų paskolų riziką. Aš manau, kad tai yra tam tikra galimybė bankams apsvarstyti, e, pasigilinti savo verslo modelių tvarumą. Jeigu mes pažvelgtumėm į tai, e, koks yra kaštų ir pajamų e, santykis Eurozonos bankose, tai pamatytumėm, kad tas santykis yra skirtingas, bet jis gana aukštas. Ir tai reiškia, kad iš tikrųjų galima veiksmingiau spręsti e, tą e, su mažomis palūkanomis susijusi klausimą. Taip pat noriu pasakyti, kad yra vis daugiau vartotojų, ypač jaunų vartotojų, kurie prašo skaitmeninių banko paslaugų. Na ir e, bankai turi vertinti padėtį, nuspręsti, kuria kryptimi eiti. E, finansinės technologijos labai sparčiai vystosi ir dėl skaitmeninių technologijų e, gali tikrai sumažėti bankų paslaugų įkainiai. Toliau dėl MRL e, rezoliucijos, tiksliau dėl bendros ginčių sprendimo institucijos. Mes turime glaudžiai bendradarbiauti e, su bendros ginčių sprendimų institucijos valdyba. Ši institucija turi turėti galimybę atlikti savo darbą. Mes turime užtikrinti, kad e, ši institucija veiktų tinkamai. Elka König buvo SSM e, viena iš steigėjų. Ir ji kuo puikiausiai žino, kokios yra SSM galimybės. Ir galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų daug kalbamės. Aš su Elke e, e, kalbuosi 2-3 kartus per savaitę vidutiniškai. Taigi manau, kad viskas klojasi gerai. Iš tikrųjų, tas e, ginčių sprendimas yra sudėtingas dalykas ir manau, kad čia institucijai reikėtų steigti šiek tiek daugiau laiko. Ačiū. Euh, Madame la Présidente. Bernard, mano ačiū pirmininkė. Pirmiausia, šią liūdną dieną mano frakcija ir aš pats norime pareikšti užuojautą terorizmo aukoms. Na, o dėl bankų sąjungos norėčiau tai pareikšti e, klientų saugumą. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie subornuotas paskolas individams nes e, e, stebina tokie atveginiai, kad e, skolos pardavimas privatiems asmenims stabilizuos ir nes jie laikytų vertimius popierius tokius ilgiau negu tai rinkos dalyviai. Mano nuomonė, tai tai sukeltų paniką rinkoje, kaip matėme praėjusį mėnesį kai sprogo bombos kai kuriuose sisteminėse institucijose. Italijoje namų ūkiai savo vertybinius popierius laiko, kol, tol kol jie dinksta bankrutavusiame banke. Man atrodo, kad ES bankų reglamentas suteiks panašų poveikį. Mažėjantis mokesčių mokėtojų apsaugojimas reikš, kad kiekvienas privatus asmuo e, laikys tuos vertinius popierius, kurie bus toksiški, o po to, kai bus gelbėjami bankai e, akcininkų ir investuotojų sąskaita, jie liks be nieko. Ar nemanote, kad subordinuotos paskolos turėtų būti skirtos tik tai instituciniams profesionaliems investuotojams ir galbūt ECB turėtų pripažinti, patvirtinti tam tikras gairias šią prasme. Bet gal privatus bankai ECB yra svarbesni negu piliečiai. Atsakysiu jūsų klausimą angliškai, kad daugiau žmonių mane suprastų. Manau, kad bankų klientų saugumas yra svarbus klausimas, kai kalbam apie tai, kas turėtų būti parduodama mažmeninė prasme ar ne. Tai yra svarbus klausimas, tačiau teisės aktų leidėjai man nėra suteikę tokios atsakomybės. Rinkos priežiūros institucijos kiekvienoje iš 19 šalių yra tos institucijos, kurios sprendžia, kas e, gali būti siūloma mažmėms klientams, o kas e, stambesniems investuotojams, kai kalbama apie kapitalo produktus ar kitus produktus. Kai tie sprendimai priimti, būtent ką pardavinėti mažmeniniams klientams, o ne, ko ne, tai po to yra institucijos, kurios atsakingos už vartotojų apsaugą, kurios turi užtikrinti, kad nebūtų neteisingai prekiaujama, kad informacija, kurią gauna mažmeninis klientas, yra adekvati. Čia yra delikati atsakomybė, aš žinau, aš kalbu iš patirties, nes po 2060 metų aš vadovavau na, e, šiai sričiai Prancūzijoje, tačiau dabar tai nėra mano atsakomybės dalis ir dėl to aš turiu nulinį darbuotojų skaičių, kurį galėčiau skirti šiam darbui, nes tai tiesiog nėra mano darbos rytis. E, yra kitų institucijų, pavyzdžiui, ESMA, kuri koordinuoja rinkos instituciją 19 šalių ir būtent jie sprendžia tokius klausimus. Kapitalų rinkos sąjunga, kuri šiuo metu plėtojama, padės sustiprinti Europos investuotojų apsaugą. Ar ECB gali pateikti kokias rekomendacijas? Ne, niekas nesuprastų mūsų, jeigu mes pradėtume kištis e, į kitų žmonių kompetenciją. Šiandien galima pasakyti, kad investuotojai turi būti, aišku, tinkamai invest, informuojami ir jie neturėtų pirkti to, ko nesupranta. Tai yra gana paprasta taisyklė, kuri yra svarbi. Jeigu nespranti, ką perki, tai turėtum nepirkti. O dėl likusių dalykų, tai aš nesu atsakinga už šias subtilės užduotis, tačiau aš mielai padėčiau kolegoms, kurie, kuriems priklauso šį atsakomybę, tiesą sakant, šią savaitę. Ne, praėjusią savaitę įvyko susitikimas su esma kolega ponu Majoru ir mes aptarėme šį klausimą. Aš jam pasakiau, kad aš norėčiau pasikliausti juo, jo darbu tam, kad investuotojai viską suprastų. Mes perėjome į kitą epochą, Įsigaliojus direktyvai, investuotojai taip pat atsakingi už e, banko būklę. E, iki galo apdrausti indėliai yra tik tai iki 100 tūkstančių eurų. Ir taškas. Ačiū, Jakob van Feitzecher. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad geras ženklas, kad tokią dieną mes galime e, renkti įdomų klausimą. Pane Nui, šiame komitete 16 metais mes aptarinėsime daug dokumentų, e, pavyzdžiui, ir indėlių draudimo sistemą europinę. Šiame kontekste kalbėsime taip pat apie tai, kokiu mestu tolesnės rizikos, tolesnės rizikos mažinimas reikalingas bankų sistemoje. Turiu keletą klausimų šiame kontekste. Pirmiausia, Ar manote, kad taip ir yra, kad tam, kad spręstume moralinės rizikos e, šią draudimo sistemoje problemas mažintume, reikėtų mažinti riziką ir kokias priemonės taikyti. Daug apie ką kalbama, kalbama apie tai, kad e, kiek dosnus būsime ir kokias nuostatas taikysime e, minimaliems reikalavimams. Taip pat Leiselblomas kalba apie sverto santykį. Klausimas e, keliamas, ką daryti su valstybių skolos rizika ir konkretus klausimas jums taip pat bankų struktūrinės reformos. Aš pastebiu, nes nei Badenė Badenė, jūs kalbėjote verslininkams Vokietijoje ir aštuntoje skaidrėje bankų struktūrinė reforma buvo labai ryškiai paminėta. Jūs sakėte, kad tai yra priemonė spręsti tą, tą tarpusavę riziką tarp bankinės veiklos ir rizikinkisnės veiklos. E, tai gal galėtumėte papasakoti apie tokio veiklos atskirimo pranašumus. E, ačiū Jums už atsakymą. Aš mane labiausiai įdomi tos priemonės dėl rizikos mažinimo. Ačiū. Dėl indėlių draudimo sistemos. Aišku, mes džiaugiamės, kad e, baigėme kurti bankų sąjungą, džiaugiamės komisijos pasiūlymų dėl Europos indėlių garantijų sistemos. Tai yra trūkstamas bankų sąjungos ramstis. Žinau, kad gerai, kad yra diskutuojama, kad apie tai mums svarbu, kad bankų indėlis indėlių draudimo schema būtų pagristas jų rizika. ir tai visos ES eurozonos šalise. Dėl rizikos pasidalymo, tai manome, kad šios sistemos kūrimas mažinant taip pat riziką turėtų vykti lygiai grečiai ir tinkamai reikėtų, e, tinkamas indėlių draudimo sistema turėtų atsižvelgti ir skirtingas išeitinius e, situacijas indėlių draudimo sistemose toks, e, tokie etapai leistų palaipsniui pereiti prie naujojo režimo ir siekiant tolesnės pažangos. Suvienodinant sąlygas bankų sąjungoje ir mažinti riziką bankų sektorėje. Todėl mes manome, kad rizikos mažinimas, rizikos pasidalėjimas yra du elementai, kurie vienas kitą stiprina ir tai jie sustiprins ir bankų sąjungą. E, tačiau tai neturės būti iš ankstinė sąlyga. O mums dabar reikia iškaus plano, grafiko, siekiant e, galutinio projekto dėl draudimo, perdraudimo ir taip toliau, siekiant užtikrinti visišką draudimo užtikrinimą. Praleidau visų paskutinį klausimą dėl struktūrinių reformų. E, veiklos atskirimo pranašumai. Man atrodo, kad iki krizės buvo perteklinės e, rinkos veiklos, e, prekybos veiklos, bankai užsiemė tomis operacijomis ir e, nu, per krizę dėl to nukentėjo ir tokias operacijas sumažino. Tačiau, aišku, jie turėtų nepamiršti pamokų, kai gali kilti pagunda dėl per menko pelningumo grįžti prie tokių operacijų, kurios galbūt duoda greitesnį pelną Tačiau ta rizika gali pavirsti nuostoliu. Todėl verta apie tai pagalvoti. Visgi aš manau, kad tai, kas daroma Vokietijoje ir Prancūzijoje, galbūt kitose šalise, yra tinkamas kelias, nes Europoje tarp mežmenių operacijų, komercinės prekybos, yra dar rinkos kūrimo operacijų. Didžiulis blokas, kurias galima priskirti prekybiniai veiklai. Tačiau šiuo metu tokios veiklos finansavimas būtų brangesnis, klientams tai kainuotų brangiau, tokios veiklos būtų mažiau arba arba tai galima traktuoti kaip komercinę bankininkystę. Bent jau mano šalyje yra e, griežtų nuomonė apie tai. Ir tai, kas daroma, yra gana pamatuota. Priežiūros institucijos įgauna galės vertinti, kada reikia atskirti tokias veiklas, o kada nereikia. Ačiū, mes tikrai vėluojame. Pirmas perės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama Danielė Nui. Mes ėmėmės e, reformuoti RFS ir jūs, man atrodo, žinime žodį apie tai kalbėjote. Ir kuo labiau aš tai stebiu, tuo daugiau man susidaro įspūdis, kad uh, ta reforma buvo rengiama reaguojant į tai, kas rūpi bankams ir pirmiausia bankams. Būtent draudimo sektorija galbūt reikėjo irgi pritaikyti tokia, tokias normas ir laukti, kol stabilus, stabilumo mechanizmas parengtų atitinkamas normas, kurios būtų geriau galbūt pritaikytos draudimo sektoriui. Uh, Tačiau šalia tų dviejų sektorių, kurie jau gerai identifikuoti, kalbame ir apie ilgalaikius investuotojus ir ten kyla daug neramumų dėl procikliškumo šios priemonės ir kalbant apie jų galimybę vertinti ilgalaikės investicijas. Na, aš įsivaizduoju, kad jūsų vertinimu jūs vert, į tai žvelgiate iš banko perspektyvos, tačiau reikalinga galbūt platesnė priežiūra ir apžvalga, kad būtų galima įvertinti pertvarkymo mechanizmą, kad nebūtų kalbama tik tai ir vertinama tik tai iš bankų perspektyvos, kad būtų atsižvelgiama ir į mokesčių mokėtojų lūkesčius ir kad e, bendrai būtų pažvelgta iš, platesnio, iš platesnės perspektyvos, nes tai yra plati priemonė. Dėkoju, turiu pasakyti, kad aš netai pesimistiškai vertintų RFS 9. Žinau, kad yra manančių, kad sąžininkos vertės apskaita išauks naudojant RFS 9 taisyklę. Mes taip nemanome centrinėme banke. Toliau kalbant apie finansinės priemonės, centrinis bankas mano, kad naujas modelis pagal RFS 9 yra puikiai atspindintis skaidrumo reikalavimus ir finansinio stabilumo reikalavimus ir mes manome, kad tas naujas modelis, jeigu jis bus teisingai pritaikytas, leis e, laiku ir greičiau pripažinti kredito nuostolius, praradimus. Tokiu būdu galėsime sušvelninti procikliškumą. ES 39 procikliškumą kalbant apie apskaitą, e, tokį, apsaug, tokią apsaugos apskaitą, mes manome, kad tai leis pakoreguoti atitinkamas strategijas ir tai bus naudinga ilgalaikiams investuotojams. Taigi mes palankiai vertiname RFS 9 Ir tik tai dar galėčiau pasakyti, kad nemažai bankų nėra taip entuziastiškai nusiteikę dėl RFS 9. Jie bijo, kad e, jie privalės atsižvelgti daugiau į finansinio stabilumo matmenį, šanksnio problemų pripažin, pripažinimo tikslais. Ir mes labai atidžiai stebėme, kaip įgyvendinamas IRFS 9 reikalavimas, nes mes norime, kad pereimas būtų sklandus, nenorime, kad bankai staiga išsiaiškintų, kad jiems reikia numatyti papildomų išteklių. Tai mes ir su auditoriais dirbame su visais tam, kad geriau suprastumėme visus padarinius. Taigi aš gan pozityviai esu nusiteikus ir būtų puiku jeigu parlamentas galėtų laiku patvirtinti tą naują standartą, kad e, juo, kad visi būtų pasirengę laiku įgyvendinti šį naują reikalavimą, naują standartą. Aš nieko ne, nekaltinu, tiesiog jūs suteikėte man galimybę pasakyti, ką mes manome, tai aš ir pasakiau. Uh, kad būtent kartais bankininkai sako, kodėl jie mus e, taip spartina greičiau pasiruošti RFS 9, o dar sprendimas nėra priimtas. Aišku, kai sprendimas bus priimtas ir man bus lengviau, man bus lengviau pasirūpinti, kad bankai gerai suprastų, kad laikas bėga ir kad e, jie turi ruoštis e, tam naujam standartui. Ačiū Ramon Taregiai. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Nui, aš turiu tris klausimus. Pirmiausia, ECB pinigų politika per pastarosius keletą mėnesių ir metų gali turėti įtakos bankų klientams ir indėlininkams. Pirmiausia, kai kurie bankai turi taip vadinamąjį nulinį straipsnį savo hipotekos sutartyse. Tai reiškia, kad jie bando kad pasirūpinti, kad palūkanų normos susijėtos su hipoteka nebūtų neigiamos. Hipotekinėse sutartyse yra, hipotekos sutartyse yra tos nulinės, nulinis straipsnis, nulinės nuostatos numatytos. Ką apie tai mano jūsų valdyba ir taip pat yra galimybė, kad kai kurie bankai neigiamas palūkanas gali perduoti savo klientams lygiai taip pat kaip bankai susiduria su neigiamomis palūkinomis, kai santykiuose su centriniu banku. Tai čia irgi labai kontroversiška situacija. Pavyzdžiui, kai nusigrindini pinigus, tu gali, tau gali tekti už tai susimokėti. Bankai būtent taiko mokestį už pinigų išsigrindimą. Kaip jūs tai vertinate? Kągi, pirmiausia, priežiūros valdyba bando visapusiškai suprasti 19 skirtingų būdų, kaip yra išduodamos hipotekos ir kokie yra jų ypatumai įvairiose šalyse. Ir taip pat tai nėra lengva ir mes suprantame, kad uh, ir palūkanos skiriasi, bankai taiko skirtingas palūkanas e, klientams. O rezultatas yra toks, kad, na, čia mes tiesiog pirmiausia turime pasirūpinti vartotojų apsaugą. Ir mums e, centrinėme banke priežiūros klausimai yra labai aktualūs, būtent bandant įvertinti, su kokia rizika susiduria bankai, ar čia yra kredito rizika, ar rizika dėl pelno, ar abidvi rizikos čia yra aktualios, kokio masto yra ta rizika ir kokios stebėsenos mums teks imtis problemai sureguliuoti kad galėtumėme tinkamai atlikti priežiūros darbą. Taigi, bent jau kol kas, rizikos mastai, kredito rizikos ar pelningumo rizikos mastai bankams nėra labai dideli ir nereikalauja papildomų veiksmų iš mūsų pusės. Jeigu situacija pasikeistų, tuomet mes be jokios abejonės imtumėmės veiksmų, tačiau kalbant iš priežiūros perspektyvos, kokia rizika tenka bankams ir ar mes sprendžiame, galime spręsti tą riziką. Taigi ir bankams elgesio rizika, pavyzdžiui, jeigu vartotojų apsauga nėra tinkamai užtikrinama, tai tada gali kilti ir elgesio rizika. Ačiū turime baigti diskusijas. Spontaniškiams pasisakymams laiko nebeliko. Atsiprašau dėl to, nes ir taip vėluojame. Tai aš norėčiau padėkoti Daniel Rui už tai, kad jie atvyko, už tai, kad sutiko sudalyvauti šiuose klausimuose labai sudėtingu metu. Ir kitas Kiti klausimai numatyti Birželio 30 dieną ir gal netgi prašysime jūsų kartu su komisijos atstovais sudalyvauti tose diskusijose, kur bus aptariami įvairūs mūsų pranešimo aspektai. O dabar norėčiau padėkoti Jums už labai naudingą pasikeitimą nuomonėmis ir už metinę ataskaitą ir už jūsų atliktą pirmųjų metų darbą. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. bah, il va falloir camper au, il va falloir camper au Parlement alors.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 But it's your decision. Yeah. No, dear colleagues. Uh, uh, Kolegos, man atrodo, kad mes uh, nusintėme labai teisingą signalą, su Danielinu į uh, surengėme diskusijas, o dabar dėl įvairių praktinių priežasčių pirmiausia. Pranešėjas, vicepirmininkas atsakingas už saugumą. Dabar labai užimtas, akivaizdžių, dėl akivaizdžių priežasčių kiti nariai irgi negali dalyvauti uh, posėdėje ir tie nariai, kurie turėjo apie Europos investicijų banką kalbėti, tai aš siūlau gal atidėti, svarstyti šį, šio klausimo svarstymą, kad galėtumėme deramai aptarti tai kartu su derybininkų komanda, taigi tikrai labai atsiprašau, Andrė Rija, bet galbūt tai yra pats tinkamiausias sprendimas, kokį galime priimti dabar. Tai dabar baigiame ikon komiteto posėdį. Baigiamas posėdis dabar. Taigi dabar trečią dar valandą numatytas posėdis, bet mes su jumis susisieksime, mes dabar laukiame tolesnio sprendimo parlamento, kaip toliau dirbti šiandien. Ponas Fox. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad kolegos iš investicijų banko ėmėsi visų pastangų ir atvyko pasikalbėti su mumis, bet tiesiog man įdomu, kiek yra parlamentarų čia norinčių kreiptis į juos. Nes aš, pavyzdžiui, atėjau čia užduoti klausimus ir aš nelabai palankiai vertinu tai, kad yra atidamas posėdis ir šio klausimo svarstymas. Man atrodo, kad reiktų svarstyti tą klausimą. Taip, aš pasikonsultavau su kai kuriais koordinatoriais ir ypatingai atsižvelgiu į tai, kad pranešėjai šiuo klausimu negali ateiti. O tai yra tikrinimo klausimas, kai dėrybininkų komanda turi kartu su investicijų banku ir komisija. Dalyvauti komisijos nėra, nes dėl saugumo priežasčių. Ne, jie yra. Atsiprašau, sako pirmininkas. Tai jūs atidedat ne dėl to, kad įvyko teroristų užpuolį, tai dėl to, kad pranešėjų nėra. Ne, tai susiję, nes pranešėjų nėra dėl to, kad taip atsitiko šiandieną būtent dėl neįlinių aplinkybių, kurio šiandien susiklosti. Ponas Tajani yra juolap vicepirmininkas atsakingas už saugumą parlamente. O dėl sikloščios situacijos dauguma narių, kurie turėtų dalyvauti, nedalyvauja. Taigi, man atrodo, būtų tinkamiau atidėti šio klausimo svarstymą. Toks priimtas sprendimas.